posėdėje kolegų Gras van der Hans, Stefano Maulų, Nikolaus Huntis ir Aukė e, Zaistra įvertino jų įgaliojimus ir pasiūlė juos patvirtinti. Tai reiškia, kad kolegė Gras van der Heinz nuo Liepos 9-osios, pono Maulių nuo Liepos 13-osios, pono Huntis nuo Liepos 20-os ir pono Zentras nuo rugsėjo 1 dienos įgaliojimai laikomi patvirtinti. Ar kas nors tam prieštaraujate? Ne. Tuomet patvirtiname jų įgaliojimus. Prancūzijos kompetencijos.